Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπή σας συνεδρίαση. Labadiena visiems. Toliau tęsame plenarinės sesijos posėdį. Protokolas vakar dienos posėdžio buvo išdalytas visiems, išplatintas. Klausiu, ar kas nors e, prieštarautų, ar turi pastabų. Jeigu ne, tuomet protokolas yra tvirtinamas. Pagal darbo tarkę dabar numatytos bendros.